judumo mieste, mobilumo mieste veiksmų planas. Monas Kosta, penkios minutės, prašau. Signora Presidente. Pone pirmininkė. Okay. Signora Presidente. Pone pirmininkė, pone komisarė. Komisija, kurios narius esate, nekartą skelbė savo veiksmų planą dėl uh, mobilumo mieste, mobilumo mieste veiksmų planą. Parlamentui jau praeitą rudenį šis dokumentas turi būti pateiktas. Komisija prisėmė šį įsipareigojimą ir kovą baigė konsultacijas dėl žaliosios knygos, dėl mobilumo mieste, kuri buvo paskelbta 2007-aisiais. Komisija vėl pakartojo savo įsipareigojimą, savo veiksmų plane, kalbėdama apie pre, prekio transporto logistiką 2007 metais. Buvo kalbama apie 2008 metų, 2006 metais apie išlaidų internalizavimą. Tačiau laikas eina, o sprendimų vis nėra. Baigėsi ši kadencija ir mano komitete kyla susirūpinimas dėl to, kad daug atlikto darbo buvo atlikta per niek. Pone komisarė, ar galite mane užtikrinti, ar galite pasakyti, kad veiksmų planas yra paruoštas, ar galėtumėte pasakyti, kad per artimiausią savaitę jis bus paskelbtas, kad šis parlamentas galiausiai galėtų tas rekomendacijas patvirtinti, kad būtų patvirtintas tas dokumentas, kurį, kurį ponas Rak parengė netaip seniai. E, mobilumas mieste yra tas reiškinys, kuris yra svarbus vietos lygmeniu. Ir manyčiau, kad labiau vietos lygmenių sprendimai turėtų būti priimami labiau vietos negu nacionalinių ar ES lygmenių. Tų pastarųjų dviejų lygmenų įsikešimas čia tikrai nėra būtinas. Kas be ES šiaip jau galėtų apibriežti ES tenkantį vaidmenį šioje srityje? Kas galėtų apibriežti, kokios ribos, kam tenka pagal subsidiarumo principą šiuo klausimu? Taigi Europos komisija ir sąjunga šiuo atveju atsitraukė nuo jai tenkančių pareigų. Piliečių mobilumas ir transporto tarša miestuose yra problema. Žinome, kad CO2 daugiausia išmeta e, Miesto transportas, žinome, kad taip pat aktuolus klausimas yra ir eismo saugumas. Žinome, kad 50 procentų eismo nelaimų įvyksta miestuose. Galiausiai vartotojų apsaugos klausimas. E, apsaugos klausimas tų vartotojų, kurių mobilumas priklauso nuo visuomeninio transporto. Aišku, galime, turime pripažinti, kad tarp atskirų miestų, tarp atskirų valstybių narių egzistuoja didžiuliai skirtumai. Tačiau ar galima sutikti su tuo, kad yra didžiulis skirtumas tarp miestų dėl, pavyzdžiui, e, eismo saugumo normų nustatymo, kai dėl E, galimybės piliečiams naudotis visuomeninio transporto paslaugomis. Aš manau, tai yra tie klausimai, kur ES turi užtikrinti galimybės vienodas visiems piliečiams. Maničiau, kad reikia dėkti gerą praktiką ir numatyti skatinamasias priemonės, įskaitant finansinės. Reikia naujų sistemų, reikia palyginti statistinius duomenys, turėti pirmiausia juos patikimus, o paskui turėti galimybę palyginti. ES turėtų padėti rasti tuos sprendimus, ir gyveninti tuos sprendimus, kuriuos siūlo vietos kompetentingos institucijos. Ar galėtumėte pasakyti bent vieną kitą motyvą, kodėl įvyko toks vėlavimas pateikiant mobilumo mieste veiksmų planą? Tad klausimas būtų toks. Kadangi komisija savo įsipareigojimų nesilaikė, ar galima pateikti kažkokių rimtų argumentų, o ne tik atsimušinėti Susidaro įspūdis, kad Europos komisija laikosi vis atsargesnės pozicijos, kad komisija nenorėdama, e, nei, nenor, nenorėdama būti negera, kabutėse valstybėms, joms neįtikti, tiesiog atsisako atlikti darbą. Daug kartų yra paminėta žodis delivery tekste. Tačiau aš manau, kad europiečiai turėtų aukščiau įvertinti mūsų institucijas, kad jos turėtų, kad tai įvyktų, pirmiausia, atlikti jums tenkantį darbą. Ir manyčiau, kad komisija turi rasti bendrą, platesnį sprendimą šiuo klausimu. Pone Vasilijų turi žodį, prašau. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma perduoti e, vicepirmininko Janė atsiprašymą, kad jis negalėjo atvykti į posėdį, bet jis šiuo metu yra misijoje Japonijoje. Pereisiu iškart prie reikalo. Komisija lieka pasiryžusi plėtoti ES politiką mobilumo miestės rytyje. Jis yra įsitikinusi, kad nors atsakomybė už mobilumą mieste tenka visų pirma vietos, regionų ir nacionaliniai valdžiai, kai kuriuose atskirose sritise sukuriama pridėtinė vertė įmantis veiksmų Europos Sąjungos mastu. Nors visi miestai yra skirtingi, bet jie susiduria su tokiais pat iššūkiais. Kalbant apie mobilumą mieste, tai čia iškyla augančios problemos ir piliečiams ir verslui. Problemos susijusios su transporto saugumu, taip pat su viešojo transporto e, prieinamumu bei tarša. Kad pailistruotume situaciją, kalbant apie mobilumą, mes noriu pateikti kai kurių skaičių. 60 procentų gyventojų gyvena miestuose, o 85 procentai ESBVP e yra sukuriama miestuose. Tačiau miestos, miestai taip pat sukuria 40 procentų visų CO2 ir du iš tri, dvi iš trijų eismo avarijų vyksta miestuose. Galiausiai grūstis transporto sangrūdos yra didžiausia problema, su kuria susiduria piliečiai šiandien. Ir kasmet dėl to prarandama 1 procentas e, e SBVP. Tvarus e, mobilumas mieste yra mūsų tikslas, taip pat siekiant e, tikslų klimato kaitoje ir kitose sritise. Būtent todėl komisija ėmėsi veiksmų, kuriuos vykdo šioje srityje nuo 1995 metų, skleisdama pažankėją praktiką šioje srityje. Pavyzdžiui, yra labai sėkminga Sivitas programa pradėta 2000-aisiais. 2007-aisiais pasirodė nauja žalioji knyga dėl e, mies, mobilumo mieste ku, naujos kultūros. Ir mūsų tikslas užtikrinti žalesnius, švaresnius miestus. Tačiau ką konkrečiai galima būtų nuveikti ES mastu? Galime padėti valdžios institucijoms įgyvendinti ES teisės aktus ir geriau panaudoti ES finansavimą. Taip pat skleisti novatoriškus sprendimus, nes tai yra galimybė pasiekti daugiau ir geresnių rezultatų mažesnėmis sąnaudomis. Taip pat galime plėsti naujų technologijų rinkas, skatinti švarių ir veiksmingų transporto priemonių naudojimą, bei taip pat skatinti naujų technologijų dėgymą. Galiausiai ES gali uh, teikti gairias e, valdžios institucijoms dėl sprendimų, kurie užtikrina sklandesnį vidaus rinkos e, funkcionavimą. Komisija, kaip ir daugelis suinteresuotų e, grupių atstovų, mano, kad galima daug pasiekti ėmusis veiksmų ES mastu ir dernant juos su veiksmais kitose lygmenyse. Dar pabandysiu atsakyti jūsų klausimą. Uh, kodėl aptariamo veiksmų plano įgyvendinimas buvo atidėtas. Dėje nebuvo tinkamų sąlygų, kad, kad komisija galėtų patvirtinti išsamų tokį veiksmų planą prieš 2008 pabaigą. Bet mano kolega Tajani norėtų jūs patikinti, kad jis ir toliau yra pasiryžęs uh, siekti to veiksmų plano patvirtinimo ir plėtoti politiką šioje srityje, visiškai paisant subsidiarumo ir proporcingumo principų. Ir komisija nesieks primesti vieno sprendimo visiems. Priešingai, mes norėtume parengti priemonių paketą, uh, taip pat e, praktinių veiksmų planus vidutinės ir trumpos trukmės laikotarpių skirtų miestams ir imtis konkrečių klausimų susijusių su mobilumu. Vietos valdžia galės nuspręsti, kas jai tinkamiausia iš to rinkinio atsižvelgdama į savo tikslus ir poreikius kad e, išspręstume aktualiausius klausimus, kalbant apie mobilumą. Tai vicepirmininkas Tajani yra nusiteikęs konkrečiais veiksmais parodyti, kaip ES gali sukurti pridėtinę vertę, užtikrindama tinkamą mobilumą Europoje. E, remiantis diskusijomis dėl žaliosios knygos ir susitikimais su suinteresuotų grupių atstovais, mes parengsime dokumentą, kuris pasirodys šių metų eigoje, siekiant skatinti novatoriškus sprendimus ir skleisti naujų technologijų naudojimą. Mes jau paskelbėme konkursą e, kuris mm, turės baigtis iki kovo pabaigos ir mes atrinksime geriausius projektus ir kai, ir kai kovo mėnesį įsigalios atitinkamas kitas teisės aktas, mes, e, mes pradėsime, mes skatinsime švarių automobilių įsigijimą, pradėsime iniciatyvą šioje srityje. Taip pat atsiras svetainė, kur bus informacija šiuo klausimu, taip pat apie finansuojamus projektus bei pažangėją praktiką. Su suinteresuotų grupių atstovais mes kalbėjome apie civitas programos ateitį ir apie tai, kaip panaudoti sukauptą didžiulę patirtį vykdant tą programą. Galiausiai toliau kaupsime informaciją apie tvaraus mobilumo politikos įgyvendinimą, skatinsime kurti žaliasias zonas ir sieksime, kad viešojo transporto sistemos būtų sa, labiau saveikios. Taip pat norime kurti transporto tinklą, kuris apimtų tinkamą, tinkamas e, kainas užteikiamas paslaugas. Esu įsitikinusi, kad šis veiksmų planas, kurį netrukus dieksime ES mastu, taps svarbiu pagrindu mūsų tolesniems žingsnėms mobilumo mieste srityje. Taigi dabar išklausysime pasisakančiosios frakcijos vardu. EPP vardu žodį turi ponas Rak. Dvi minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė komisarė. Ponė komisarė, jums ir komisijai e, jaučiu didžiulę pagarbą. Aš manau, kad jūs vis tik neatsakėte į tą klausimą, kurį uždavė ponas Kosta jūs pasiuntėte, sakyčiau, tinkamą signalą. Žalioje knygoje dėl mobilumo mieste mes jau galėjome perskaityti tuos teiginius, kuriuos čia išgirdome. Jūs sakėte, kad mes štai ieškosime ES lygmenių sprendimų, ieškosime problemų sprendimų, kurių, kurias patiria daugelis ES miestų. Kartais Tos problemos yra panašios, kad tai šiek tiek skirtingos, tačiau be abejo jų yra, jūs tą pripažinote. Tačiau jau prieš keletą mėnesių galėjome išgirsti panašius teiginius, o štai šiandien mes laukiame komisijos siūlymo. Tačiau, kaip nieko nebuvome gavę konkretaus, taip nieko negavome ir dabar. Jūsų pasisakymė išgirdome tik vieną dalyką, kad veiksmų plano dar greitai nebus, Daug maž tą mes galėjome išgirsti jūsų pasisakymę. Europos Sąjungos institucijose, Europos parlamente ir kitur yra vis išgirstama, kad viena ar kita valstybė narė, remdamasi subsidiarumo principu, jaučiasi šiek tiek nedrasiai šioje srityje. Tačiau dabar matome, kad Europos parlamentas pateikė aiškus ir konkrečius pasiūlymus, o jūs vėlgi sakote, kad subsidiarumas turi būti taikomas kaip principas ir toliau ir panašiai, ir sakote, kad tokio plano, kuris tiktų visiems, nereikia, kad nereikia tokio plano, kuris būtų kaip vieno dydžio drabužys visiems. Tad aš siūlyčiau vis tik šią problemą išspręsti. Tiesiog laikykitės duotų pažadų, nes uh, E, komisija buvo prisėmusi įsipareigojimus ir nieko nedaro. Reikia išspręsti šią problemą, kad e, nebūtų įžeistos valstybės narės, nes jūs teikia siūlymus, tačiau iš komisijos pusės niekas nevyksta. Ponas Savary, socialistų frakcijos vardu, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, jūs pasakėte, kad Europos parlamentas ėmėsi iniciatyvo šioje srityje. Jūs sakėte, kad dėl akivaizdžių priežasčių, tai yra dėl to, kokį svarbų vaidmenį vaidina miesto transportas ir kokių reikalavimų iškyla klimato apsaugos rytyje, ES neturi teisės nereaguoti nepriimti sprendimų dėl mobilumo mieste ir nespręsti dėl veiksmų plano. Tad šiandien jūs negalite mums to veiksmų plano atsakyti ir negalite pasakyti, kad jis jau yra įgyvendinamas tyliai ramiai, jo nesvarščius Europos parlamente, parlamentui nepareiškus savo nuomonės ir, ir, ir niekaip į tai nesureagavus. Norėčiau padėkoti kolegai Raineriu Žak ir kitiems, kuris uh, daug dirbo šiuo klausimu. Europos parlamentas, mano juk, yra tikrai neįprasta, kad veiksmų, planas, e, veiksmų planą yra raginama parengti, o jo vis nėra. Juolab mes norėtume iki savo kadencijos pabaigos tą planą pamatyti. Šis žingsnis turės svarbių politinių pasiekmių nes naujasis ES komisaras atsakingas už transportą turės atsakyti dėje į šios klausimus. Taigi šis neišspręstas klausimas tikrai taps akmenių po kaklų naujajam komisarui, jeigu jis nebus sureguliuotas dabar. Tenka tik apgailestauti dėl to, kad šiandien Europos komisija e, išgirdusi bent kurios nors valstybės narės mažiausiai priekaištą atsisako spręsti klausimus ir, ir, ir E, imtis jų esmės. Tačiau aš manyčiau, kad būtent spręsdami ES lygių šį klausimą turime spręsti, turime dėrėtis dėl plano, turime jį siūlyti ir nu, turime užtikrinti, kad transporto reikalus kuruojantis komisaras imtųsi jam tenkačio darbo. Ačiū. Pirmininkė Aldė frakcijos vardu, dvi, dvi su pusė minutės ponui Bopiui. Prašau, ponas Bopiui. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Gerbiu Jūs, ponė komisarė, gerbiam Jūsų asmenį ir Jūsų užimamas pareigas, tačiau vis tik noriu pasakyti porą dalykų po to, ką išgirdau Jūs sakant. Jūs stengiatės išvengti diskusijų, tai viena galimybė, kita galimybė, stengiatės tiesiog pridengti neveikimą komisijos. Jūs mums kalbėjote apie vairius skirsnius, kurie neva turėtų figuruoti šiame veiksmų plane. Aš manau, kad uh, Aš pats ir kolegos galime džiaugtis tuo, kad tame sąraše yra atspindėti dauguma mūsų siūlymų. Taigi jūs mums pateikėte įrodymą to, kad komisijoje jūs turite e, reikiamus elementus tam, kad šis veiksmų planas pagaliau būtų paskeltas. Aš manau, kad tam galėtume neveikimui pateikti keturis paaiškinimus. Jūs, jei teisingai supratau, sakėte, kad sąlygos dabar nėra palankios tam planui paskelbti. Ar čia yra viena iš sąlygų galėtų būti tokia. Tran, e, generalinėme direktorete transporto galbūt yra kažkokių nesklandumų. Ponas Baru žalioje knygoje pateikė priešingų įrodymų, regis, kad komisija turi visus reikiamus į elementus šios srityje. Antroji prielaida, jūs sakote, kad sąlygos yra nepalankios. Ar kai kurios narės, šalis narės priešinasi tam plano atsiradimui? Pone komisarė, kiek aš žinau, komisija nuo valstybių narių yra nepriklausoma. Negaliu net vieną minutę patikėti tuo, kad nusileidote kai kurių valstybių narių spaudimui. Argi ar tuomet tektų kalbėti apie trečią hipotezę, kadangi tų teigiamų sąlygų kaip ir nėra. Galbūt komisijoje yra kažkokių nesutarimų, kurie neleidžia jums pateikti mums tų veiksmų planų. Tikiuosi, kad taip nėra. Galiausiai galbūt jūs norėtumėte išsisukti nuo diskusijų su Europos parlamentu ir tą klausimą nukelti kitiems metams. Atsižvelgiant į tuos puikius santykius, kurie egzistavo iki šiol su ponu Baro rengiant žalėje knygą, vėlgi nedrįstu manyti, kad taip galėtų būti nutikę. Taigi, ponė komisarė, nedaug liko iki rinkimų. Šis veiksmų planas, man atrodo, būtų puikus pavyzdys siekiant parodyti ES piliečiams, kad ES laikydamas į subsidiarumo principų e, rūpinasi jų sveikata ir jų kasdienėmis problemomis. Tikrai tenka tik apgailę stauti dėl šio vėlavimo ir tikiuosi, kaip ir kiti kolegos sakė, kad kuo greičiau šis, šis vėlavimo klausimas bus išspręstas. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Alde frakcijos vardu, ponas Kramer turi žodį. Pusantros minutės, prašau. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die ständige Verzögerung. Pane pirmininkė, pane ir panas. E, Mes netenkina tai, kad e, komisarė nuolatos patiria spaudimą ir tam tikrus išpolius. Iš tikrųjų, miesto transportas e, sukuria didžiąją dalį šiltnamio efektą sukuriančių dujų ir e, potencialas e, pasikeisti glūdi būtent miestuose. 90 procentų visų kelionių vyksta miestuose, maždaug negu 5 km atstumu. E, pėsčiųjų zonos, traukiniai, autobusai, metro ir kitos priemonės galėtų tai pakeisti. Be abejo, ES turi galvoti apie tai, kaip mes galėtumėm padėti gyvenčias priemonės atskiaus valstybės narėse veiksmingiau. Mes turime žalę knygą, mes turime komisijos komunikatą. Tačiau ar pakanka čia pritinės vertės? Mes norėtume, kad, pažiūrėjau, ES kofinansavimo priemonės būtų taip pat ekologiškesnės, nes dabar uh, iki 90 procentų finansavimo, kur teikia Europą, yra nukreipta keliams tiesti, o ne geležinkeliams tiesti. Mes norėtumėm, kad bent jau 40 procentų e, lėšų būtų skirta geležinkelio infrastruktūrai remti, kaip buvo raginama paskutinėme geležinkelių pakete. Mes manome, kad e, E, jeigu tai būtų padaryta, mums pavyktų taip pat užtikrinti didesnę kelių saugą, kelių eismo saugą, taip pat būtų įvesti griežtesni greičio apribojimai. Ir tik tai konkrečiuose, tam tikrose keliuose būtų galima važiuoti greičiau, tai būtų naudinga klimatui, e, tai būtų naudinga e, apskritai eismo saugų užtikrinės dabar kasmet keliuose žuva iki 45 tūkstančių žmonių. Toliau pasisako panas Lasak, dvi minutės. ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Gaila, kad e, šis dokumentas atidėtas ir nepaskelbtas 70 e, procentų gyventojų, kurie dabar gyvena Europoje, gyvena būtent miestuose. <clears throat> ir mes turėtume būti suinteresuoti užtikrinti labiau prieinamą, saugesnį, miestų transportą, kuris be kita ko būtų ekologiškesnis. Todėl aš tikiuosi, kad dokumentas, kai jisai bus paskelbtas, ne tik tai e, nužymės naujas tendencijas, bet taip pat ir įvertins įvairios transporto priemonės, įskaitant tarp jų ir dviračius bei pešiųjų transportą. Tada piliečiai galės iš tikrųjų rinktis tai, kas jiems tinkamiausia vienoje ar kitoje valdybėje Ir tai turėtų būti pas mūsų metodo pagrindas. Mes turėtumėm užtikrinti, kad šias priemonės būtų remiamas iš struktūrinių fondų. Ir tokiam tikslui finansuoti būtų pasitelti struktūriniai fondai. Pone Guntinį, dvi minutės. E, eh, si. Signor, signora, signora prezidente, signora. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aš visiškai pritariu kolegų išsakytoms mintims. Miestas tapo labai svarbia mūsų gyvenimo dalimi. Daug, daugelis žmonių gyvena didesniuose ar mažesniuose miestuose. Komisijos 2007 metų žaliojoje knygoje pažymima, kad 60 procentų visų ES gyventojų gyvena vienokio ar kitokio pobūdžio miestų aplinkoje. Ir e, taip pat daugia, miestuose pagaminama didžioji dalis mūsų BVP. Gyvenimas miestuose taip pat reiškia nuolatinį susidūrimą su transporto sangrūdomis, aplinkosaugos klausimai tampa taip pat labai svarbus. Juk šiame parlamente mes svarstėme klimato paketą. Ir reikėtų e, siekti gerinti mobilumo situaciją Europos mastu, pavyzdžiui, numatoma skirti 2 milijardus eurų. 2007-2013 metų laikotarpiu buvo numatyta skirti, o dabar siūloma skirti 8 milijardus eurų. Uh, bus panaudotos lėšos ir iš sanglaudos fondų. Taigi labai svarbu, kad ES egzistuotų bendra politika ir veiksmų planas. Šioje srityje, aišku, paisant subsidiarumo principo ir vietos valdžios kompetencijų. man sunku suprasti, kaip tokio masto, kodėl tokio masto planas dar nepaskelbtas. Būtent to mes ir klausėme žodinėme klausime, kurį komiteto, transporto komiteto vardu uždavė komiteto pirmininkas. Tam pritarė ir regionų komitetas. Manau, kad artėjant mūsų kadencijos pabaigai mes turime dar kartą apmastyti tą sritį. Komisija turi imtis testinių veiksmų, užtikrinti, kad tas mobilumo visiems planas būtų gyvendintas. Olbricht dviems minutėms pani komisarz, szanowni państwo. Pone pirmininkė, pone komisarė, ponios ir ponai. Visiškai aišku, kad e, klausimai liečiantis mobilumą mieste yra labai svarbus, nes tai yra su, ir su ekonominiais, ir su aplinkosaugos aspektais susijęs klausimas. Jo svarba net netenka bejoti. Europos parlamentas um, domėjosi žaliaja knyga, bet po jos pasirodymo uh, iškilo papildomų problemų, ypač uh, dėl kompetencijų pasidalymo tarp vietos regionų valdžios bei ES institucijų. Taigi, ar, ar tikrai ES ES mastu reiktų spręsti vietos ligmens klausimus. Galbūt tuos klausimus reikėtų leisti tvarkyti vietos ir regionų valdžiai. Norėčiau Jums priminti, kad diskusijų metu iškilo dar kitų klausimų. Ir ar žalioji knyga turėtų patikti tik tam tikras gairias, ar ji turėtų įpareigoti imtis tam tikrų veiksmų. Mes manome, kad miestams, mes priėmė išvados, kad reikia miestams suteikti paramą. Taigi šiandien iškyla štai koks klausimas. Koks, kok, koks buvo Europos komisijos tikslas paskelbentą žalėją knygą? Ar ji norėjo e, imtis dinamiškų veiksmų, ar tik tai išsiaiškinti, kokia yra situacija, pašniukštinėti, kas ką mano? Pradinis mūsų atsakas buvo gana skeptiškas Ir atrodo, kad vis dar svarstoma, ką daryti su, su veiksmais, kurie tarsi buvo pradėti. Atėjo laikas priimti vienašališkus sprendimus. Ta. Ponas Elkadrui, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, ponė komisarė. Aš norėčiau prisijungti prie to, ką jau sakė mano kolegos. Jaučiuosi labai nusivylęs jūsų atsakymu. Jūs sakote, na, taip, Europos komisija pateiks tam tikrai lėsiūlymų, kai dėl mobilumo mieste. Aš manau, tai yra savai mes suprantame, bet mes juk ne to prašėme. Mes prašėme pateikti nuoseklę viziją, veiksmų planą, kur būtų aiškiai ir detaliai nurodyta, kokių priemonių, kokių siūlymų imsis komisija artimiausiais metais, kad galėtume tą temą diskutuoti ir diskutuoti ne tik tarp pusavėje, tarp mūsų, bet ir su e, visuomenė, kad galėtume diskutuoti su šiame sektoriuje dirbančiais ir atsakingais už jį žmonėmis. Aš norėčiau, kad jūs perduotumėte savo kolegai, kad po diskusijos parlamente mes Laukiame pasiūlymų dar iki šios kadencijos pabaigos. Kolegos jau šiek tiek tai minėjo, e, mobilumas mieste yra tas dalykas, kuris yra susijęs su visais ES. Visi susidurėme su problemomis šioje srityje. ES lygmenių galima suvaidinti pozityvų vaidmenį sprendžiant šias problemas nes galima būtų investuoti į naujas technologijas, galima būtų pasiūlyti naujus standartus. Europos Sąjunga ir yra tas lygmuo, kur tai galėtų būti daroma, būtų galima pateikti naujus finansavimo mechanizmus, skatinti gerą praktiką. Pone komisarė, aš norėčiau dar kartą pabrėžti, peržiūrėkite savo atsakymą ir paraginkite komisiją kuo greičiau mums pateikti veiksmų planą. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Dabar pereisime, pereisime prie spontaniškų pasakymo procedūros. Pone Tykau, minutė, prašau. Merci, madame la président. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Privind mobilitatea urbană este o necesitate pentru comunitățile urbane ale Uniunii. 67% din cetățenii europeni așteaptă dezvoltarea unei... Pone pirmininkė, pone komisarė, Europos Sąjungoje daugelis piliečių laukia pasikeitimų mobilumo miestės rytyje. O kągi sako komisija? Aišku, yra nemenki kaštai, kurie susiję su kamščiais mieste. Vieną procentą BVP ES suvalgo šį problemą. Norint sumažinti nelvingo atsitikimų mieste skaičių taip pat reikalingos investicijos. Mes kalbėjome visai neseniai apie švarius, ekologiškus automobilius. Praha yra tas miestas, kur parodė teigiamą pavyzdį šioje srityje. E, ten buvo, pradėjo važinėti ekologiški miesto autobusai. Reikėtų, kad struktūrinių fondų lėšos būtų skiriamos būtent tokioms priemonėms paskatinti mobilumui mieste. Dėkui. Madam President. Pone pirmininkė gerbiami parlamentarai. Aš tikrai dėkinga Jums už komentarus, aš be abejo perduosiu Jūsų nuogastavimus ir surūpinimą viceprezidentui Fežanį, kuris, kiek aš žinau, neatsisako šitas idėjos veiksmų planas, tiesą sakant, um, yra įtrauktas į komisijos 2009 metų darbo planus ir žinau, kad e, vicepirmininkas asmeniškai e, rūpinsis, kad jisai būtų pateiktas laiku. Be abejo, visą laiką jūs pasakėte, e, viceprezidento Žanė bus labai rimtai primta domen. Tikėkime, kad, kaip aš jau sakiau, veiksmų uh, planas iš tikrųjų e, bus pateiktas šiemet ir jis bus įtrauktas apie tai teisėkuros programą. Pirmininkė, diskusijas baigėme, perėdame pagal labo tvarkę prie žodinio klausimo komunikatas dėl transliavimo svarstymas, valstybės parama visuomeniniam transliavimui. Pirmiausia, suteiksime žodį autoriui, ponui Viser. Penkios minutės, prašau. Mevrouw de voorzitter.